Bulc, žodis jums. Chairman. Pirmininkė, gerbiami nariai. Man didelė garbė kreiptis jūs šiandien. Šiandienos dinamiškoje visuomenėje vis daugiau e, reikalavimų keliama ryšio užtikrinimui, judumui bei global, globaliam pasaulio suvokimui. Todėl transportas tapo mūsų ekonomikos ir mūsų gyvenimo stuburu. Transportas yra augimo variklis, jis kuria darbo vietas. Rengdamasi šiandienos klausimui, negalėjau nepastebėti, kad transportas suvokiamas kaip savaime suprantamas dalykas. Aš netgi sakyčiau, e, neįvertintas Europoje šiandien. <clears throat> Transportas dažnai e, suvokiamas kaip problema, o ne kaip sprendimas. Ir uh, augimo variklis. Padarysiu viską, kad pakeiščiau tokį požiūrį. Ir sieksiu to, dirbdama draugė su jumis, Europos parlamentu, kad užtikrintumėme, jog transportas užimtų svarbę jam pridarančią vietą. Aš žinau, jūs jau suvokėte jo svarbą, nes jūs balsavote mm, už sprendimą tris kart padidinti infrastruktūros, transporto infrastruktūros finansavimą dabartinėme biudžete. Puikiai suprantu, E, ką reiškia tokie įsipareigojimai mums. Ir aš tikiuosi, kad jūs, kad aš jūs įtikinsiu, kad esu mm, rėmėja visą širdimi šio gyvybiškai svarbaus sektoriaus. Transportas vis, transporto sritis visų pirma turi būti e, draugiška aplinkai, e, jis turi būti konkurencingas bei visai traukiantis. Nepamirškime, jog transportas iš esmės skirtas reikalingas žmonėms, e, kurie juo naudojasi vykdami darbą, man ir jums. Kaip paskirtasis komisijos pirmininkas Junkeris yra aiškiai pasakęs, naujosios Europos komisijos darbas e, bus orientuotas į siekį kurti darbo vietas, užtikrinti augimą ir, išnutik, ir užtikrinti socialinį teisingumą Turime nepamiršti šių siekių ir integruoti juos į visus transporto politikos aspektus. Visi mūsų veiksmai turi užtikrinti papildomą vertę ekonominėje, socialinėje ir aplinkos saugos rytyje. Savo ankstesnėje profesinėje karjeroje sukaupiau e, patirties, kaip reikia dirbti su tinklais ir kokia yra tų tinklų svarba. Plėtojant strategijas, e, dirbant su klientais ir savivaldybėmis, logist, supratau, kad logistika yra labai svarbi dalis. E, sklandžiai veikiančios tiekimo grandinės ir veiksmingi tinklai yra svarbus šio laikinio gyvenimo elementas. Tačiau visi, kurie e, yra dirbę inovacijų srity, kaip kad aš, puikiai žino, kad inovacijos geriausiai pasiteisina ir pritaikomos tada, kai yra tinkama infrastruktūra joms e, plėtotis. Transporto atveju infrastruktūra turi būti tinkamai integruota ir techniškai suderinama, neatšilgiant į tai, transporto, kokią transporto rušimi naudojamės – sausumos, geležinkelių, oro ar vandens. Ir čia galima e, plėtoti daugybę novatoriškų verslo modelių. Aš toliau sieksiu užtikrinti optimalaus ryšio dėgymą Europoje, e, integruotoje transporto sistemoje. Būtent todėl transeuropiniai transporto tinklai yra labai svarbus projektas, kuris turi būti įgyvendintas. E, reikalingų jungčių tiek e, dėgymas ir trukdžių šalinimas bus svarbiausi veiksmai šiame procese. Aš pažadu, kad pasieksime pažangos šioje srityje ir jei būsiu patvirtinta komisijos nare, pažadu, kad aš ieškosiu geriausių įmanomų sprendimų, kuriant integruotą ir klesinčią šio laikinę Europos transporto sistemą. Kadangi iš pagal išsilavinimą esu inžinierė ir verslininkė, manau, kad galime daug plačiai panaudoti naujasias technologijas transporto sitėje, ypač informacijos ir ryšio technologijas, tuo pat metu e, užtikrinant <clears throat> Europos e, įprast tradiciškai aukštus reikalavimus socialiniai ir aplinkosaugos srityje. Jei tinkami panaudosime IRT, galime tai gali būti mūsų sėkmės laidas. Norėčiau priminti keletą iš jų. Elektroninio skambučio, RIVų atsiprašau, upių informacijos sistemos, Europos geležinkelių eismo valdymo sistema. Transporto tinklai yra ir išliks svarbiausių Europos vidaus rinkos sudėdamuoju elementu. Jie turi užtikrinti laisvą prekių ir žmonių judėjimą. Sklan, sklandžios tarpusavio jungtis šio laikinė veikianti infrastruktūra yra svarbus o, augimo dėmenys. Tai taip pat svarbus dalykai siekiant Europos ekonomikos atsigavimo. Jei Europos parlamentas mane patvirtintų Europos komisijos nare, savo sukauptą patirtį, pasirižimą ir atsidavimą pasitelksiu, siekdama užtikrinti, kad transporto sektorius kurtų darbo vietas ir užtikrintų augimą bei prisidėtų prie Europos žaliosios darbo tvarkės įgyvendinimo. Norėčiau dabar pakalbėti apie principus, e, kuriais remsiuosi siekdama savo prioritetų per kitus penkis metus. Visų pirma, sieksiu e, užtikrinti, kad lankstusis vežimas ir saveikumas taptų svarbiais aspektais, nes jūs tikiuosi sutiksite su manim, kad transporto ateitis yra jungtis visais lygmenimis. Kad pasiektume to, turėsime E, ieškoti būdų, kaip skatinti integruoti tos bilietų sistemos, taip pat daug gerūšių e, kelionių e, sklaidą bei prekių stebėseną ir tikrai paliekamos spaudo vertinimą, matavimą. Duomenų apsauga taip pat yra dar vienas sritis, kurią reiktų kurios reiktų rimtai imtis. Taip pat turime siekti technologinio proveržio. Jei būsiu patvirtinta, e, paraginsiu visus susijusius veikėjus e, dėkti inovatoriškus projektus transporte, miestus, didelės įmonės, e, MVI, startuolius, viešo, viešojo transporto tiekėjus bei valstybės narės miestai yra ta vieta, kur galima patikrinti naujus projektus. Pavyzdžiui, mano mieste Liublijanoje yra penki hybridiniai autobusai, o 20 autobusų e, naudoja metaną. Ir taip pat norėčiau paminėti išmaniųjų miestų iniciatyvą. Manau, kad ji gali suvaidinti svarbų vaidmenį šioje srityje. Sieksiu, kad tai taptų vienu svarbiausių projektų per kitus penkis metus to e, projekto įdirbis turi būti panaudotas tam, kad išnaudotume visas galimybes transporto, energijos ir IRT sektoriuose e, užtikrintame geresnę Europos miestų aplinką. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad ta išmaniųjų miestų iniciatyva susijusi ne tik su technologijomis, bet ir su socialinėmis inovacijomis. Todėl reikalingas daugelio susijusių e, veikiai bendradarbiavimas, kad išnaudotume galimybės ir eitume tinkamą kryptimį. Kalbant apie ateitį, sumaniusios transporto sistemos suvaidins ypač svarbu vaidmenį. Jų potencialas yra didžiulis, užtikrinant saugumą, panaudojant išmaniosius automobilius ir susijusią infrastruktūrą. E, tų sistemų e, pri, privalumai yra akivaizdus ir aplinkosaugos rytyje. Galima užtikrinti našesnį transporto sistemos veikimą, sumažinant emisijas iki minimumo. Kaip paskirtasis komisijos pirmininkas yra pareiškęs, į Europą nori apsirūpinti prieinamais energijos šaltiniais, mums būtina sutelkti dėmesį į atsinaujinančius energijos šaltinius ir alternatyvaus kūro šaltinius. Transportas čia yra svarbus siekiančio tikslo, nes Europa vis dar yra pernelik priklausoma nuo naftos kaip pagrindinio energijos šaltinio. Negalime pamiršti, kad transportas yra svarbus taip pat ir Europai siekat gyvendinti savo įsipareigojimus, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, išmetalus. Ir kalbant apie tai, aš sieksiu e, prisidėti prie energinės sąjungos projekto, kurį koordinuos ir kuriam vadovaus vicepirmininkas Šepčevičius. Alternatyvaus kūro šaltiniai tapo svarbia Europos transporto politikos dalimi. Mes siekiame e, priimti šį iššūkį, o tai reiškia, kad reikia dėkti, kurti reikalingą infrastruktūrą, kad e, šis kad ši, ši transporto rušis būtų panaudojama ir kad ši e, degalų rušis būtų panaudojama ateityje. Tačiau nepamirškime, kad technologija taip pat bus svarbi siekiant mūsų tikslų. Gerbiami nariai, iš praeities e, pasimokėme, kad jei neinvestuojama į, į transporto infrastruktūrą, tai reiškia ilgalaikės pasiekmes negalime daryti prielaidos, kad transportas visada egzistuos ir kad tos paslaugos bus užtikrintos, jeigu mes neskirsime pastangų sistemams palaikyti. Europos Sąjungoje viešojo sektoriaus investicijos į transporto sektorių mažėja nuo 80-mečio. Todėl reikia imtis veiksmų šioje srityje ir aš esu pasirengusi tai daryti. Padarysiu viską, man, kas yra mano galioje, kad užtikrinčiau įvairių transporto sektorių integraciją ir sieksiu, kad e, infrastruktūros kaštus finansuotų tie, kurie ją naudosis. Taip užtikrinsime e, įplaukas bei e, galėsime finansuoti ekologiškų transporto sistemų sklaidą. Be investicijų prarasime pasaulinį konkurencinį pranašumą. Turime panaudoti inovatyvias finansinės priemonės ir taip prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir augimo bei konkurencingumo siekimo Europoje tuo metu, kai Europai labiausiai jų reikia. 300 milijardų eurų investicinis planas, kurį pristatė e, ponas Junkeris, ir skirtas šių finansavimo poreikių patenkinimui ir darbo vietui vietų kūrimui. Žinoma, turime pasiduoti jau esamomis priemonėmis, pasitelkiant Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę bei panaudoti um, nacionalinius ir regioninius fondus ir lėšas iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų. Gerbiami nariai, bandydama apibūdinti savo ateities darbo tvarkė vienu žodžiu, pasakyčiau kad ta žodis yra žmonės. Turime nepamiršti socialinės ryties poreikių ir transporto sistemos e, įtakos žmonių, m, darbuotojų, darbo vietos e, sąlygoms. Taigi, reikia užtikrinti sa, tinkamas darbo sąlygas tiems, kurie dirba transporto sektoriuje. Transporto sektorius bendrais bruožais yra senėjantis, ypač sausumos transportas. Ir e, jame dirba saliginai nedaug moterų. Todėl mes tikrai turime galvoti apie darbo jėgo, apsirūpinimą darbo jėga šioje srityje. Svarbu, kad transporto sritis taptų patrauklę, ypač jauniems žmonėms. E, Domėsiuosi, kokių galimybių galima imtis, kad būtų galima imtis veiksmų visoje Europoje, kad užtikrintumėme e, nu, darbo, kad užtikrintume, kad žmonės rinktųsi transportą kaip savo ateities darbą. Esu tikrai nusiteikusi prieš socialinį dempingą. Manau, kad reikia siekti e, lygių e, socialinių galimybių užtikrinimo. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių apie vidaus rinką juk tai yra ES esmė. Tai didžiausias Europos pasiekimas ir didžiausias verslui siūlomas pranašumas. Tai yra variklis, kuris užtikrins augimą ir darbo vietų kūrimą bei e, laipsnišką ekonomikos atsigavimą. Tačiau būtina pašalinti išlieku, išliekančias e, techninės kliūtis ir administracinės kliūtis, kad užtikrintumėme, kad transporto paslaugos Europoje būtų teikiamos e, nepaisant valstybių sienų. Būtent siekdama šio tikslo rengiuosi dirbti su jumis ir su taryba, kad patvirtintumėme Europos vieningo dangaus iniciatyvą bei ketvirtąjį geležinkelių paketą. Pirmin, ketvirtami nariai. Manau, tikiuosi, kad išvelgsite manyje e, atvirą dirbti ir problemas spręsti nusiteikusią komisarę, kuri dirbdama nori siekti pagerinti žmonių gyvenimą. Aš labai tikiuosi, kad būtent tokį įspūdį jums ir padarysiu. Ačiū Jums uždėmesi, o dabar esu pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus.